12. E, kitas klausimas, Keis Winborn pranešimas dėl nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistemos. Pranešiai žodis keturiams minutėms prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Šis pranešimas dėl nebankinių įstaigų buvo e, rengiamas atsižvelgiant į sisteminės problemas, kurias išiškino dabartinė krizė ir taip pat žiūrint infrastruktūrą, taip pat galvojant apie reguliavimo pokyčių po krizės e, naujovės. E, bankų srityje buvo daug dirbama tarptautinių mastų, bet svarbiausia rinkos infrastruktūra nesulaukė tokio dėmesio, bet mes turime suvokti, kad tarpusavio saveikumas rinkoje yra viena iš silpniausių grandžių. Mes, pavyzdžiui, kol kas dar nematėme, kas atsitinka, kaip esminė rinkos infrastruktūra e, žlunga dalis jos. Tikėkime, kad taip ir nebus. Bet e, galvojam apie tai, kaip užkirsti kelią krizėms, buvo pasižiūrėta į centrinės sandorio šalis, vertybinių popierių e, depozitoriumus ir taip pat draudimo bendro bendrovės. E, Europos rinkos infrastruktūros reglamentas yra e, numatęs tam tikrų e, taisyklių. Ir 2008-aisiais matėme, kad tos įvairios institucijos nefunkcionavo deramai. Jeigu tai, būtų buvę priešingai, tai krizė galbūt nebūtų buvę taip blogai. Pagrindinės santorio šalis yra identifikuotos kaip galima sisteminės ir įsitikinimas rizikos šaltinis. E, dėl to reikėtų mums e, numatyti reikiamas garantijas, kaip kad yra Europos rinkos infrastruktūros reglamente. Taip pat reikia užtikrinti desnį skaidrumą finansų rinkose. Bet jeigu kils problemos. Mes turime už, užsitikrinti, kad turėsime deramas sistemas ir, pavyzdžiui, centrinės sandorio šalys, pagrindinės sandorio šalys turi turėti savo programas, kurios joms leistų program, problemų išvengti. Mes taip pat turime siekti, kad bus užtikrintas geras pagrindinio sandorių šalių valdymas, bankai, tarpusavio, tarpusavio užskaitos. E, E, subjektai taip pat nori dalyvauti sistemoje. Ir e, galutiniai vartotojai, klientai, investuotojai, kurie dalyvauja tarpuskaitoje, neturėtų daly... prisimti didesnės e, rizikos, sudurti su didesnė rizika, negu kad jie gali patys suvokti ir sąmoningai prisimti. Reikia u, u, at, saugoti tam tikras sistemas. E, reikia, kad pagrindinės sandorio šalis turėtų mechanizmus, kaip kad srautas e, įsipareigojimų nevykdymo e, problemų sprendimas. Reikia uh, užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalis galės susitarti dėl uh, priemonių atgaivinimo sistemoje. Ir reikia, kad atgaivinimo institucija atliktų priežiūrę bet e, mes e, turime užtikrinti, kad e, visus procesus prižiūrės atgaivinimo institucijos ir kad jeigu, pavyzdžiui, nebus vykdomi įsipareigojimai, tai pensijų fondai ar turto valdytojų ištekliai neatsidurs pavojume. Ir jeigu klientų turtas turi būti naudojamas kaip paskutinė tik tai galimybė, nes kitaip e, nematysime, kad, e, nematysime jokių paskatų, niekas nenorės imtis priemonių. Aš e, turiu savo nuomonę apie pagrindinės sandorio šalis ir e, centrinius vertybinių popierių depozitoriumus. Dabar vyksta trišalės darybos, o mano pranešinime e, Raginame komisijai parengti e, teisėkuros atsaką, ir, e, kuris e, imtųsi reguliavimo šioje srityje ir tai turėtų būti padaryta kaip galima greičiau. Nėra norinčių pasisakyti pagal spontaniškus pasisakymus, tai iš karto suteikiu žodį komisarį Redinį. Noriu padėkoti poniai Svimbarn už puikų pranešimą, kurį parengė. Tikrai tiesa, kad reguliavimo bazė čia atitinka tarptautinius sutarimus priimtus didžiojo dvidešimtuko lygmenių dėl to, kad finansinės rinkos geriau veiktų ir kad mokesčių mokėtojai neturėtų mokėti už finansinių institucijų žlugimą. Sveikiname e, tą indėlį, kurį įneša šis pranešimas į šias svarbės diskusijas ir pasiremiant mūsų diskusijomis, konsultacijomis ir e, galvojant apie tarptautinį darbą, tarptautinių lygmenių, mes pritarėme, kad prioritetas šioje srityje būtų parengti reikiamas priemonės dėl pagrindinio sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo. Ir pagal savo pobūdį jos didėja, jų svarba didėja ir didžiojo 20-tuko sutarimas yra um, taip pat ir išvestinius VP įtraukti į Um, pagrindinio senorio šalių reguliavimo bazę. Ir mes turime sutelkti dėmesį į tai, kaip reikėtų uh, įgyveninti griežtesnius uh, atsargumo uh, ir rizikos pasverimo reikalavimus, taip pat ir galvojant apie centrinių VP depozitorimų vaidmenį ir galvojant apie jų gaivinimą ir pertvarkymą mes galvojame, kad tikrai reikia atsižvelgti į dabar vykdomą tarptautinį darbą. Mes labai vertiname, kad pranešime aptariami labai svarbus klausimai, tai yra reguliavimo bazė dėl pagrindinio sąnario šalių gaivinimo ir pertvarkymo ir turime galvoti apie tokius mechanizmus, kurie leistų paskirsti galimus nuostolius, um, įvertinus tarptautinius tarimus ir, susitarimus ir įsipareigojimus ir tai turi būti efektyvus mechanizmas, galvojant apie tai, kad kad e, centrinės sanario šalis toliau teikia vis didesnės svarbos paslaugos. Tai reikia padaryti, tai labai svarbu, tačiau reikia neiškraipyti e, tų paskatų, kurias lemia klientų naudojimas centrinėmis sanario šalimis. Ir komisija puikiai supranta tuos klausimus ir kitus dalykus, kurie iškelti šiame pranešime ir mes labai atidžiai viską išanalizuosime, kai mes parengsime, kai rengsime savo politikos e, atsakus šią srityje. Ačiū. Ačiū. Tuo baigiame diskusijas šiuo klausimu, balsuosime rytoj 11.30. Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. Eh, e qui... Dabar laukiame ponios Nibler. Aš įtariu, kad mums gali tekti šiek tiek lukterti, kol